Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį, nes jau penkios po trijų. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti 30 lankytojų, kurie yra mūsų posėdžių salėje. Jie yra Vokietijos liberalų partijos nariai, pakviesti Peter Raimaš pakviesti Britos Raimer. Taigi sveikinu juos. Ir kaip matote, išskyrus poną Kantien, šiaurės Europos atstovai visada atvyksta laiku, o pietų Europos atstovai visada vėluoja ir dėl to mūsų posėdžio pradžia irgi užsitempia. Bet kuriuo atveju sveikiname lankytojus. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės projekto tvirtinimas, nieks turbūt tam neprieštarauja. Toliau, antras punktas yra posėdžio protokolų tvirtinimas 14 metų sausio 30-osios, 14 metų vasario 10-osios, 11-osios ir 14 metų vasario 20-osios. Tos protokolus irgi tvirtiname. Ir dabar Trečiasis mūsų darbo tvarkės punktas yra reglamentas dėl uosto paslaugų. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir uostų finansinis skaidrumas rydenos. Balsavimas atidėtas, pranešėjas ponas Fleckenstein, manau, paaiškins priežastis, taigi žodis jam. Dėkui, ponė pirmininkė. kolegos. Daug klausimų buvo, aš pats lankiausi daugelį uostų, Britanijos uostuose, Rotterdamo uoste, Marselėje, apsikeitėme nuomonėmis su suinteresuotomis šalimis, su profsąjungų atstovais ir kitais partneriais konsultuodamėsi parengėme nemažai kompromisų polici, komisijos pasiūlymui. Bandėme užsitikrinti tam tikrą lankstumą, veikimo laisvę, uosto paslaugų e, teikėjai, jiems yra nustatyti minimalus standartai, reglamentuojantis jų veiklą, norėtume, kad nebūtų per daug biurokratizmo. Norėčiau padėkoti MUV generaliniam direktoratui ir šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Praėjusią savaitę Strasbūrė pasidarė aišku, kad per šitą parlamento kadenciją negalėsime užbaigti šio pasiūlymo svarstymo. Pirmiausia, dėl to, kad nėra kompromiso, dėl prieigos į, rinkos, į rinką skyriaus komisija didelį dėmesį skiria keleivių gabenimo paslaugų teikimui. Frakcijose nuomonės labai išsiskyrė ir dėja to kompromiso mums kol kas nepavyko pasiekti. Balsuojant be tokio kompromiso, kuris būtų užtikrintas svarbiausiam šios ryties aspektui, tokio balsavimo prasmės nelabai yra. Be to, reglamentas, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką sistema yra susijęs su valstybės parama ir koncesijų direktyva. Koncesijų direktyva, dėl jos mes jau esame priėmę sprendimą. Kalbant apie valstybės pagalbą, dėja situacija nėra aiški su transporto ir generalinio direktorato, su transporto direktorato atstovais ir su konkurencijos direktorato atstovais planuojame dar susitikti ir aptarti valstybės pagalbos teikimo klausimus. Kai kalbame apie infrastruktūrą, čia yra šiam sektoriui parengtos konkrečios gairės ir taip pat apie bendrų išimčių taikymą informs, tas planuojama 15 metams. Taip pat komisija yra išsiuntusi klausimyną valstybėms narėms susitikome su konkurencijos generalinio direktorato atstovais, bandėme išsiaiškinti, kodėl tas klausimynas būtent dabar buvo išsiuntinėtas valstybėm narėm ir negavome aiškaus atsakymo į šį klausimą. Darbo jėgos įvežimo klausimai taip pat nėra iki galo aiškus, dėl to reikia dar dirbti su šiuo pasiūlymu. Išsiuntėme laišką ponui Simpsonui, informuodami jį apie dabartinę situaciją. Taip pat ponas Simpsonas išsuntė laišką komisijai. Mes tikimės, kad tas darbas, kurį mes esame atlikę, nebus veltui, į mūsų pastangas bus atsižvelgta ir šis klausimas galbūt palengvins darbą naujos kadencijos parlamentarams. Kai kitą kartą grįšime, kai naujasis parlamentas grįž prie šio klausimo, belieka tik tikėtis, kad jis bus svarstomas anksčiau, o ne naujojo parlamento kadencijos pabaigoje. Toliau ponas Dibakė. Dėkuoju, pirminkė. Pritariu ponui Fleckenstein. Komisijos pasiūlymą nagrinėjame keletą savaičių ir man atrodo, kad e, padarėme gerą pradžią diskusijoms tolesniems. Taip pat, man regės, mes turėtume dirbti ne tik su judumo generaliniu direktoratu, bet ir su kitomis komisijos tarnybomis tam, kad galėtume mm, bendresnį požiūrį užsitikrinti dėl šio klausimo. Deja, nebuvo sureaguota į tokį pasiūlymą. Nemanau, kad pavyks lengvai užsitikrinti gerą kompromisą. Tačiau manau, kad mes turėtume, kur tik galėdami, siekti pagerinti nuostatas dėl autonomiškumo, uostuose dirbančių verslininkų ir man atrodo, kad mes dabar žengėme teisingą linkme dėl šių dalykų tvarkymo, taip pat dėl rinkos atvirimo klausimų ir e, patekimo į rinką. Deja, mums nepavyko pasiekti kompromiso šioje srityje. Ir manau, kad reikia mums vis tik tai pasiūlymo ir reikia iškios pozicijos iš ES institucijų dėl uostų. Uh, Egzistuoja tam tikri esminės svarbos elementai, kuriuos turime išnagrinėti, taip pat reikia užtikrinti daugiau teisinio aiškumo dėl to, kas vyksta uostuose tarp uostų ir nepamirškime socialinio dialogo. Turime aiškiai kalbėti apie tai, kokios yra žaidimo taisyklės Europos Sąjungoje. Tikimės, kad šis klausimas išliks prioritetiniu per naują kadenciją ir tikimės, kad galėsime uh, E, užsitikrinti aišku kompromisą apie Europos taisyklės. Mums reikia sutarimo, susitarimo dėl to, kad e, užtikrintume teisinį iškumą uostams su tomis naujomis taisyklėmis. Noriu akcentuoti, kad uostai yra Europos ekonominio pamato pagrindo dalis ir mes turėtume sudaryti galimybės ateityje uostams plėtotis deramai. Ačiū dabar žalių vardų ponas Krameris. Gal jau trečią kartą aš e, užsijimu šiuo klausimu, man dirbant jau užsimama. Man atrodo, kad e, Lioja de Palacio, kuri kažkada buvo transporto komisarė, e, jau pateikė pasiūlymus ir buvo pritarta, parlamentas pritarė tiems pasiūlymus, bet paskui praėjo pusmetis, niekas nepasikeitė. Ir e, Zambovski iš Hamburgo pasisakė už, bet paskui buvo vėl atmestas pasiūlymas ir dabar matome, kad jau trečią kartą e, nagrinėjami pasiūlymai, bet nebeprimtina tai yra. Komisija nagrinė valstybės pagalbos uostams klausimą ir taip pat teikia naujus teisėkros pasiūlymus. Tikrai beprotybė tai yra, arba mes turime iš esmės peržiūrėti valstybės pagalbos taisyklės ir paskui pateikti iniciatyvas dėl uostų, arba iš viso atsisakyti. Ir tai yra susijęs su 13-17 e, dokumentu pasiūlymu dėl geležinkelių. Ir dabar nieko mes e, ne, metai kaip nieko nepadarėme. Net ir šioje srityje komisija visiškai nerūpi tai, kas rūpi realiame gyvenime. E, paprasčiausiai bandome ieškoti silpnų vietų teisės aktuose ir kažką atnaujinti. Ir mes Dabar matome, kad paskutinė minutė yra pateiktas e, paketas pasiūlymų dėl uostų, bet yra tiek daug dalykų, kuriuos reikia įspręsti kadencijos pabaigoje. Koks politinis e, suvokimas egzistuoja? Mes jau tiek dirbome dėl šio e, paketo ir kodėl niekas jo nepateikė anksčiau, kodėl visi mėgojo keturis metus ir tik dabar jis mums pateiktas. Manau, kad nereikėtų stebėtis dėl tos pačios. Ir mes, jeigu norime peržiūrėti valstybės pagalbą, viskas gerai, bet kitą kartą reikia realiai žiūrėti į uostų klausimą. E, ponas Bradborn, ECR. Ačiū pirmininkė. Aš pasakysiu, kad visiškai, kas yra labai neįprasta, pritariu ponui Krameriu. Ar aš suklydau, sako ponas Krameris. tikriausiai e, tai yra vienintelis ir paskutinis kartas per šios penkerius metus, bet tikrai pritariu jam dėl veiksmingumo, kai tokie sudėtingi pasiūlymai pateikiami kadencijos pabaigoje. Parlamentas du kart anksčiau jau atmetė komisijos pasiūlymus e, dėl šio klausimo ir Pone Kramer, jūs ne, vieni, ne vienas, jūsų pozicija nėra tokia išskirtinė, mes su pirmininku taip pat esame porą kartų apie tai kalbėję. Ir e, metų pradžioje, kai prasidėjo diskusijos, mes jau sakėme, kad negali būti taip, kad parlamentas du kart pasako ne ir komisija vėl pateikia naują paketą, galvodama, kad mes kažkaip tai apsigalvosime Man atrodo, kad tos ilgos diskusijos per paskutinius mėnesius ir savaitės rodo, kad nu, kol kas pernelik sudėtinga yra reglamentuoti uostų darbą ir komisija turėtų į tai atsižvelgti ir atsimti savo pasiūlymą. Uh, reglamentas dabar yra tarsi tramdomieji marškiniai, bandoma primesti vienodą scenarių visiems, nesižvelgiant į patumus. Kiekvienas uostas yra unikalus ir jisai uh, savitai veikia. Uh, ir reikia, kad būtų nu, nu, numatytos galimybės uostams e, veikti pagal konkurencijos įstatymus ir kad jis galėtų, vienas uostas galėtų plėtoti savo strategiją. Ir tai būtų geriausias saugimo variklis, o mes dabar to, mums to labiausiai reikia, o šis pasiūlymas gali viską sugadinti. Man atrodo, kad e, beveik e, visuotinai stojama dėl to, kad nereikėtų balsuoti parlamente dėl pasiūlymo ir parlament... pranešėjas jau kalbėjo vieną iš svarbiausių priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, valstybės pagalba. Mums tikrai reikia kur kas daugiau aiškumo prieš apsisprendžiant E, šešilniai pranešiai buvo sutikę su komisijos to ir mano nuomonė tik tai dar labiau susipainiojame, užuot išsiaiškinę padėtį ir komisija turėtų atsižvelgti į mūsų visuotinį surūpinimą dėl šio klausimo, bet ne tik valstybės pagalba yra aktualus dalykas. Dar mes net, nesame sutarę netgi dėl apriepties. Kalbame apie uh, laivo vedimo paslaugas ir kitas paslaugas ir mes turime galvoti, kaip bus nustatomos kainos konkurencingumos, kad būtų galima atskirai plėtoti verslo strategiją kiekviename uoste. Tai yra e, uostų veikimo pagrindas ir tai kol kas nėra e, reglamente, reglamento pasiūlyme pripažįstama. Norėčiau baidamas pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi, jog mes nebalsuosime per savo kadenciją ir kartoju savo reikalavimą, kad komisija atsimtų pasiūlymą. Jeigu negali jį pateikti protingesnio pasiūlymo, tai iš vis reikia atsisakyti bet kokio pasiūlymo. Dominik. Dėkuoju toliau, ponas Rykiai. Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioje noriu pasakyti, kad aš nekalbėsiu EPP vardu, kurį jau pasisakė, bet kalbėsiu išreikšdamas savo nuomonę, taigi dvi pastabos bendro pobūdžio pastabos. Pirmiausia, matome, kaip sunku patvirtinti kažkokią teisinę bazę. Ponas Bradburnas jau tai aiškiai pasakė. Mat, e, pagrindinis veiksnys yra uosto geografinė vieta prie kurios tas uostas ir prisitaikė. Tai reiškia, kad kiekvienas uostas yra skirtingas. Ne, kiekviena, ne tame pačiame jūros kelyje, net tokios pačios galimybės, plėtros galimybės ir kiti dalykai. Vadinasi, labai sunku, kad teisės aktai atitiktų tuos skirtingus poreikius be jų suvienodinimo. Taigi šiaurės jūroje arba juodoje jūroje įkurti oro uostai turės visai skirtingus poreikius. Antroji mano pastaba. Šiuo nauju reglamentu bandome atverti sektorių konkurencijai uostuose ir pastarojų metu laivų savininkai imasi įdomių veiksmų, nes tai yra tarsi kitas veikėjas šioje srityje. Turiu minė būtent konteinerių pervežimus. Tai nėra vien tik tai didžiulė uostų veiklos sritis, bet e, tai yra sritis, kuris ypač, kurios apimtis padidėja. Ir negana to, tam tikrose E, uostuose tų konteinerių koncentracija padidėjo. Todėl e, susikūrė tarsi trys e, tokios grupuotės P6, P3 ir P2. P6 tai yra toks tarsi europinė grupuotė ir dėl to tarsi suskirs pasiskirstoma e, krovinių srautai tarp e, uostų ir laivų savininkų. Ir nemanau, kad e, tokiai naujai situacijai uostų vadovybės būtų abejingos. Todėl reikėtų, atsižvelgiant į šias aplinkybės, atidėti pakeitimus ir balsavimą dėl šio naujojo teisinio teksto. Dėkoju toliau ponas Maisneris. Pone Maisner. Taip, suprantu, kad e, šioje kadencijoje mes jau kalbėjome šiais klausimais ir dar ir prieš penkeris metus ir komisijai buvo, komisija bandė ne vieną kartą mums pateikti savo variantą ir niekas neišdegė. Pavyzdžiui, Vokietijoje kai kurie teigia, kad apskritai tokio teisės akto nereikia, bet pagaliau mes kažkokį tekstą turime ir manau, kad jisai skiriasi nuo ankstesnių pasiūlymų, ką pastebėjo Krameris, Brandon ir kiti. Taigi matau situaciją šiek tiek kitaip. Reikėtų, kad uh, komitete mes apie tai pamastytume ir be jokios abejonės tobulintume tekstą. Yra erdvės, yra galimybių tą padaryti. Reikia ieškoti ne tik regionos, bet ir visai Europoje kažkokių bendrų taisyklių, užtikrinant saugumą, investicijas ir, žinoma, vienodas konkurencijos taisyklės, e, žinoma, atsižvelgiant ir į koncesijų aspektus. Taigi turime e, apibriežti kompetencijas, čia pozicijos gali būti labai skirtingos ir komisija turėtų, aišku, savo poziciją ginti. Fleckensteinas, kaip manau, e, puikiai suvokia, kad Dabar yra daromi pakeitimai ir bandėme išsiaiškinti, kokie yra poreikiai ir bandėme projektuoti Europos uostų ateitį. O dėl e, valstybės paramos, tai galima pasakyti, kad e, gaila, kad e, uostų klausimo pagal šį teisės akto aspektą mes nenagrinėjome šiame komitete. Todėl bendrai paėmus galiu pasakyti, kad nėra labai e, sėkmingas e, šitas teisės aktas, tačiau pritariu Flakensteinui, jog mums trūksta ir reikėtų daugiau laiko pamastyti ir e, suprasdami, kad artėja rinkimai, mes negalime skubėti ir atidėti šios darbus naujai kadencijai. Elkadraui. Aš savo frakcijos vardu irgi norėčiau pritarti Flakensteino sakytai nuomonės, nuomoniai nes e, na, mūsų supratimu yra pozityvi. Žinoma, komisija šiek tiek pavėlavo. Pozicija ir situacija yra sudėtinga, keitėsi du kartus pranešėjai. Uostų direktyva buvo atmesta 2009, jeigu pamenu, komisija po to, kai buvo atmestas dokumentas, padarė pareiškimą teikdama, jog e, po neilgo laikotarpio jinai pateiks e, savo dokumentą dėl valstybės paramos. Taigi Europos lygių buvo ketinta organizuoti tą socialinį dialogą dėl to naujojo pasiūlymo. Tas socialinis dialogas dėja buvo vangokas ir nežinia, kokie bus rezultatai. Per pastarosius mėnesius galime konstatuoti, kad suinteresuoti subjektai nėra labai suinteresuoti e, šiais debatais, daug klausimų neišspręstų ir pagrindinė išvada mūsų supratimu yra tokia, kad labai sudėtinga diskutuoti dėl uostų direktyvos, jeigu neturime tokio platesnio vaizdo, kokios kitokios paslaugos yra teikiamos uostose. Taigi, turiuomenyje valstybės pagalbą, koncesijas, taip pat uosto darbuotojų darbinimo sąlygų e, aspektus. Taigi, štai kiek daug faktorių, kuriuos tenka suderinti. Jeigu to nesuvoksime, tai nepavyks ir sutarimo pasiekti. Na, tikėkime, kad per artimiausius mėnesius mes e, išsiaiškinsime, ar direktyva gali turėti apskritai kokią nors prasme ir galime tęsti darbą. Žinoma, uostai yra svarbus ekonomikos e, e, veiksniai ir gali prisidėti prie ūkio augimo. Todėl mes jų negalime pamiršti. Taigi turime tuos neišspręstus klausimus ir turime įsiaiškinti, ar juos galime išspręsti, bet kol kas vertėtų e, procedūrą sustabdyti ir laukti, kol bus atsakyta į mūsų klausimus. Dėkoju. Aš pats e, su pranešėju, kuris laikas nuolat kontaktuoja ir žinau, kad panas Konutsakė turi panašią nuomonę, kaip ir čia išsakyta diskusijose nuomonę. Todėl geriausia būtų e, pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo siūlymų atidėti tas balsavimą. Man atrodo, kad pažvelgus į tą šio komiteto darbą ir patvirtintų teisės aktų sąrašą šiame komitete, tai yra jau įspūdingi e, rezultatai. Naidė paketas, vientisa oro erdvė ir kiti teisės aktai. 201 reglamentas ir kiti dalykai. O štai dabar va uosto paketas, kurį mes e, turėtume patvirtinti, bet dėja jisai keliaus atgal į komisiją ir jūs tikrai negalite tokios svarbos e, teisės akto e, taip nerūpestingai nagrinėti. Nes e, yra labai svarbus aspektas ir mes jo prabėgsmo negalime e, analizuoti. Kaip uosto paketas pradžioje buvo pradėtas renktis, aš e, pamenu, tai buvo pirmas e, paketas ir Strasbūrė. Dokininkai sukėlė riaušės, buvo Tuomet neužilgo pateiktas antrasis uostų paketas. Jis taipogi buvo atmestas. Todėl, sąžiningai tariant, komisija neparengė tokio išsamaus trečiojo paketo, bet jie parengė visiškai naują paketą, kuriame nebuvo krovinių gabenimo srities. Taigi, kaip, neįsivaizduoju, kaip galima kalbėti apie uostų paketą be krovinių gabenimo. Tai įsivaizduokime uosto paketą be laivo vedimo paslaugų, be dugno gilinimo, kurių nebūtų e, naujame teisės akte vien tik tai būtų grįžta prie to pirmojo paketo nuostatų, kur yra tik tai bendro pobūdžio nuostatos dėl finansinio skaidrumo ir to, ką komisija norėtų atlikti. Taigi, manau, kad atidėti šį teisės aktą reiškia suteikti galimybę komisijai e, e, įtraukti trūkstamas dalis į šį visą paketą. Ir dėl to aš džiaugiuosi, kad, kad buvo pasimokyta galbūt ir iš anktų, antrųjų reušių. Ir e, gerai, kad naujasis parlamentas jau nagrinės šį visą dokumentą. Svarbiausias dalykas yra tas, kad ponas Fleckensteinas, kaip ir pats pastebėjo, yra būtent viešųjų paslaugų prievolė. Jeigu aš bandyčiau e, patarti naujajam parlamentui tai patarčiau štai ką, kad jie atkreiptų dėmesį į būtent valstybės pagalbą ir viešosios paslaugos prievalę. Turiuomeniai konkrečiai būsimai komitetą. E, parlamentas, būsimasis parlamentas turėtų čia atkreipti ypatingą dėmesį. Taigi, pritariu šitam sprendimui atidėti šitą paketą ir nebalsuoti šioje kadencijoje. Palūkėkime, pažiūrėsime, kasgi vyks kitame naujajame parlamente. Bet vardant tos demokratijos išklausykime ir komisijos nuomonės, o Florensteinas turės teisę dar pakomentuoti. Taigi žodis komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Turbūt šiame parlamente. Tai gal paskutinė diskusija apie šį komisijos reglamento pasiūlymą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie palankiai atsiliepė apie komisiją ir kurie palankiai žiūri taip pat ir į mane. Suprantame, kokios problemos kyla parlamento transporto komitetui. Tema yra labai sudėtinga ir tai taip pat paaiškina, kodėl komisija anksčiau tokio pasiūlymo nepateikė. 2007 metais mes parengėme komisijos komunikatą. Devintais komisijos nuomonė pasikeitė ir mes pradėjome analizuoti situaciją, stengdamės išsiaiškinti, kas bus šioje srityje ateityje. Atlikome plačią analizę, kalbėjome su šio sektoriaus atstovais, mūsų konsultacijos buvo labai plačios ir įvairios ir mums prireikė laiko, kad galėtume subalansuoti tas ne įstatyminės ir įstatyminės priemonės. Ir 11 metais paskelbėme uostų politikos peržiūrą. Tai buvo vienas iš natūralių žingsnių šioje srityje. Dėl to komisija ir neskubėjo su savo pasiūlymais. Kaip pabrėžė ne vienas šiandien kalbėjęs parlamento narys, šis pasiūlymas labai nedaug siejasi su pirmoju ir antruoju uosto paslaugų paketu. Tik tiek, kad mes manėme, kad naujausias pasiūlymas turi būti teisės akto pasiūlymas. Turite suprasti, kad ši iniciatyva nėra atsitiktinė. Tai yra viena iš mūsų būsimo pasiūlymo dalių. Pasiūlymo, kuris apims visas infrastruktūros priemonės. Pasiūlymo, kurio procese jūs visi dalyvavote Ir galite didžiuotis, kad TNT e, projektas patenka į šią sritį, kad jau numatytas finansavimas šiam projektui, koncesijų direktyva irgi patenka į šį pasiūlymą. Ir šioje visoje didelėje e, sistemoje trūko tik dviejų dalykų - būtent patekimo į uosto paslaugų rinką sistemos ir finansinio uostų skaidrumo nuostatų. Dėl to mes ir nusprendėme tokį pasiūlymą pateikti, net turėdami galvoje, kad parlamento kadencija baigėsi, nes tas pasiūlymas siejasi su TNT projektų ir Europos infrastruktūros priemonė. Visam tam bus skirta 26 milijardai eurų. Tai yra labai didelė suma. Rodanti, kokie svarbus yra šie darbai. Suprantame, kad laiko šiam pasiūlymui išnagrinėti neužteko, nuomonės išsiskiria, visą tą suprantame. Mes stengiamės iš paskutiniųjų ir koncesijų direktyva Sausio mėnesį ją patvirtino parlamentas. Buvo labai svarbus žingsnis šioje sistemoje. Kalbant apie valstybės pagalbą, vyko klausimai, kuriuos jūsų komitetas organizavo. Per klausimus išaiškėjo, kad yra teismo praktika, yra bendroji išimtis ir yra konkrečios gairės. Visa tai susiję su valstybės pagalba norėčiau jum pasakyti, kad kaip mes be nuspręstume toliau reglamentuoti valstybės pagalbą, visais atvejais reikalingas skaidrumas, jeigu norite taikyti bendrą išimti. Turite turėti visą informaciją apie finansavimą, jeigu norite remtis praktiką. Irgi visa informacija turi būti prieinama, kad visos institucijos nacionalinės ar europinės turėtų visą informaciją apie realią situaciją. Norėdami išeiti iš namų, kur beitumėt, pirmiausia turite atidaryti duris. Šis reglamentas būtent ir yra tos duris atidaromos visom kitom iniciatyvom. Kaip mes toliau bereglamentuotume valstybės pagalbą, šis žingsnis yra pirmas ir būtinas žingsnis. Neturime laukti galutinio ilgo proceso rezultato. Naudokime tas galimybės, kurias dabar turime. Buvo minėtas klausimynas. Tas klausimynas būtent dabar buvo išsiustas valstybėm narėm, nes komisija gauna vis daugiau notifikacijų iš valstybių narių. Dėl to manėme, kad toks klausimynas yra reikalingas. Be to, šis sektorius išreiškė norą gairių, sakė, kad gairės yra būtinos ir dėl to tą klausimyną dabar ir išsiuntėme. Jūs sakėte, kad laikas klausimynų yra blogas, bet jei mes norime, jei mes tikimės, kad komisija kažką pasiūlys, tai komisija prieš pasiūlydama turi susirinkti visą reikalingą informaciją. Klausimynas yra viena iš priemonių tam padaryti norėčiau padėkoti parlamentui, ypač pranešėjui, už pasiūlytus sprendimus kai kurioms problemoms, kurios iškelto šiame reglamente. Galbūt ne viskas mūsų pasiūlymuose yra aišku, bet tas darbas, kurį jūs atlikote, leido išsiaiškinti nemažai svarbių klausimų. Pavyzdžiui, tokius kaip skaidrumas, mokesčių ėmimas, priežiūra, administracinės naštos mažinimas. Visi šie klausimai jūsų dėka pasidarė aiškus ir jei mes tęsime toliau šį darbą, tikrai rezultatai bus geri. Kitame parlamente ši tema taps įdomių diskusijų ir debatų tema komisija išlaikys savo pasiūlymą ir komisija labai norėtų sulaukti naujos kadencijos parlamento nuomonės apie šį pasiūlymą, o mūsų kolegos komisijoje toliau dirba su šio pasiūlymu, tikrai atsižvelgdami į visą tą darbą, kurį atliko transporto ir turizmo komitetas. Dėl to tikiuosi, kad kitos kadencijos parlamentas kartu su komisija ir taryba sugebės greitai susitarti dėl šio pasiūlymo, nes e, tie, kas šiandien kalbėjo, didelė dalimi pritarė šio pasiūlymo nuostatoms. Ponas e, Fagenštain, pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad yra sutariama dėl keleto dalykų ir mes e, kažkada pradėjome nuo nulio, dabar galėsime jau tęsti savo darbą ir kitas dalykas protokolui. Dėl diskusijos su ponu Komutsakos. Noriu, norėjau tai pasakyti kaip socialdemokratas. Ačiū. E, paprastai e, tokiu metu aš paskelbiu, kada vyks balsavimas, bet balsavimo nenumatyta, kaip žinome. O dabar um, diskusiją baigiame dėl šio klausimo ir toliau vyks uh, uždaras posėdis, kai išeis pašalni asmenys, galėsime kalbėti apie m, mm, trišalės darybas. Yeah. Fidanza would be the first, but he's not so clear. Maybe Grosch takes over. Shall I ask? Yeah, find out who's doing. Naja, das ist Grosch.